E, jinai bent jau nutrauktų policijos spaudimą ir persiekėmus šią aktyvistę. E, ir be abejo, ES ateičiai stebės, kaip Kinijos valdžia vykdo savo tarpinius pareigojimus. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariai Hedegard. Diskusijos yra baigtos šio klausimo. Turime šešias, šešis pasiūlymus dėl rezoliucijų. Diskusijos šio klausimu yra baigtos, o balsavimas prasidės dabar. Der Abstimmung über die Entschließungsanträge über die Gewalt gegen Pradėsime nuo rezoliucijos dėl smurto prieš lesbietės ir LGBT asmenys. Turime bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Penkios politinės frakcijos jį parengė. Balsuojame dėl trečio punkto. Kas už? Atsiprašau, trys dalis. Pirma dalis kas už, trečia dalis, pir, trečias punktas, pirma dalis kas prieš, kas susilaikė, priimta. Antra dalis kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinsime. Balsuojame. Dauert ein bisschen. Jetzt ist die Abstimmung eröffnet. Balsavimas pradedamas. Ar visi spėjo balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečia dalis kas už? Prieš Pasitikrinsime taip pat. Balsavimas baigtas. Ta pačia balsų dauguma atmesta. 16 punktas. Kas už? Prieš. Pasitikrinsime dėl balsų skaičiaus, taigi balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Skirtingas balsų skaičius, tačiau atmesta 18 punktas, kas už, prieš. Pasitikrinsime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 19 punktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, kad atmesta. 20 punktas. Balsavimas dalimis, dvi dalis, pirmoji dalis. Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Antroji dalis, kas už? Prieš atmesta. Ta pačia balsų dauguma. O konstatuojamoji dalis, trys dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, taip pat atmesta. Dabar balsuojame dėl pakeistos bendros rezoliucijos. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Jeigu tai balsuoti baigiame. Pasiūlymas yra priimtas. 33 už 24 prieš. Dabar perėsime prie pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl Baltarusijos ir žodžio laisvės. Turime bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijų, kurį yra pateikę penkios frakcijos. Ir balsuojame dėl bendro rezoliucijos teksto, kas už, prieš, susilaikė, priimta. O dabar perėsime prie pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl priverstinių abortų Kinijoje. Pradėsime nuo rezoliucijos nuo šešių frakcijų. Pradėsime nuo trečio pakeitimo. Antras punktas, kas už, prieš. Pasitikrinkime. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. Priimta. Pirminis tekstas atkrenta, jeigu teisingai suprantu. Dabar po septinto punkto antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta. Po D konstatuojamosios dalies pirmas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. Priimta. Pasiūlymas dėl bendros pakeistos rezoliucijos balsuojame elektroniniu būdu. Vardinis balsavimas, prašom. Ar visi spėjote balsuoti? Balsavimas baigtas. Pasiūlymui yra pritarta. Pone Veržia. Mes, pirmininkė, labai daug laiko E, praleidžiame, kad e, ieškodami konsensuso dėl įvairių politinių srovių. Man labai gaila, kad kai kurios frakcijos sudaro daugumą ir e, pristato tokius pakeitimus, kurios neigia rezoliucijas. Ir tie įsipareigojimai, kurie buvo priimti bendruose įsipareigojimuose, sugriauna tuos, tas mūsų bendrai sukurtas rezoliucijas. Taigi tai yra dramatiška ir labai gaila, nes visą tą darbą esame įpratę dirbti kartu šioje salėje, ypatingai e, rengdami antradienio popietės E, posėdžius, kuriuose netaip jau gausiai ir dalyvaujame. Dank, Frau Vergia. Ich gehe davon aus, dass die gleichermaßen engagierten anderer Fraktionen diese Erklärung zur Kenntnis nehmen. Dėkoju, ponė Viržė. Tikiuosi, kad frakcijos su ta deklaracija susipažino. Protokolas bus pristatytas protokole kito posėdžio metu.